So, ich bitte doch alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Labadiena, ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. Pasiruoškite balsavimo korteles. Pradėkime nuo žodinio klausimo. Mes šį rytą apie tai kalbėjome. Tai buvo ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Žodinis klausimas tarybai ir komisijai. Taigi, kas už, prašau, pakelti rankas. Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. Patvirtinama šis klausimas. Puiku, tikriname elektroniškai tuomet. Pirmininkė, gal galėtumėte paaiškinti temą, dėl ko mes balsuojame? Tai buvo ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Pasirinkimas 16 CITES šalių konferencijai COP16. mes siūlėme žodinį klausimą pateikti komisijai ir tarybai. Tačiau oficialiai dėl to turime dar ir prabalsuoti. Taigi dabar tą ir padarysime elektroniškai. Prašau balsuoti. Elektroniškai balsuojame. Ham alle abgestimmt? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 43 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 9. Und hier würde ich auch vorschlagen, dass wir. Devintasis darbotvarkės punktas. Vėlgi siūlyčiau elektroniškai balsuoti dėl nepritarimo pagal darbo, darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrąją dalį pieno rūgšties naudojimas mikrobiologinių teršalų kaupimui jam galvijų skerdenų paviršių mažinti. Elektroniškai balsuojame, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 22 už, 25 prieš, niekas nesusilaikė. Atmesta. Mhm. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 10, Einstufung. Dešimtasis punktas - pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas. Čia nėra labai sudėtingas klausimas. Kas už? Prašau pakelti rankas. Ne, sako pirmininkas, pirmiausia balsuosime dėl pirmojo dar pakeitimo. Kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso projekto elektroniškai. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 51 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Dėl visos teisėkuros rezoliucijos projekto balsuojame elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Irgi patvirtinta tas pats rezultatas. Gardinė pranešimas. So, das dauert ein wenig länger. Čia užtruksime šiek tiek ilgiau. 65 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Tikriname elektroniškai. 65 pakeitimas ir visi jau balsavote. Balsavimas baigiamas. 26 už, 25 prieš. Atmesta. Atsiprašau, priimta. 68. 68 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 66. Jis atkarto automatiškai 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Regi 22 atkrenta automatiškai, 71 dvi dalys, pirmoji dalis kas už. Atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta irgi. 69 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Regi 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta atrodo, bet gal patikrinkime 70 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigėme balsuoti. 32 už, 20 prieš. Vienas susilaikė. Patvirtinta. 75. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Žodinis pakeitimas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 Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Aišku, tikriname elektroniškai. Afet šeštasis, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 29 už, 24 prieš, patvirtinta. Afet septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 77 kas už, kas prieš. Septyniasdešimt septintasis elektroninis balsavimas, prašau, balsuojame. Baigiame balsuot. Dvidešimt aštuoni prieš, dvidešimt septyni už atmesta. Septyniasdešimt šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Regi 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Regi 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. Regi 25 pakeitimas. Prašau balsuoti, ar visi balsavote. Trisdešimt keturi už, dvidešimt du prieš. Priimta. Septyniasdešimt aštuntasis. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Regi 26, kas už, kas prieš. Atmesta. 79, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 84, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta lygtais, bet gal patikrinkime, 84 pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. 29 už, 28 prieš. Patvirtinta. Reikia 27 kas už, Kas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 86. Kas už? Reikia 27. Jis yra patvirtintas. Norite patikrinti? Puiku. Reikia 27. pakeitimas. Prašau. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Aiškiai atmesta. Aštuoniasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 85-asis už, prieš, susilaikę, atmesta. Regi 28-asis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 88-asis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 89. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Gerai, tikriname 89. Prašau, elektroniškai balsuojame. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuot. Atmesta. 87. Kas už? Kas prieš? Tik 20 kolegų balsuoja. Kas už? 87 kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 90 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 91. Atkrenta automatiškai. Biudžeto 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 92 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Afet 8 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 93 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 94 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 8 95-96 ir FET 9. Dėl jų balsuosime kartu, kas už, kas prieš. Susilaikę patvirtinta. 98 kas už, kas prieš. Susilaikę patvirtinta. 97 kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. Reikia 29 kas už, kas prieš. susilaikę, reiks patikrinti. Reikia 29 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 29 prieš. Patvirtinta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Deve penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas antrasis, kas atkanta automatiškai, šimtas pirmasis, kas už, kas už, šimtas pirmai, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Regi 30 kas už. Regi 30 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 105 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 106 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 108 kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 109. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Gerai, tikriname 109. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 43 už, 19 prieš. Patvirtinta. 110 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas dvyliktas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas tryliktas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Regi 31 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 114, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname elektroniškai. Pradame balsuoti, 114 pakeitimas, ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Regi 33, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 115, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Regi 32, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 11, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 116, kas už, kas prieš. Tikriname. 116 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 117 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 119 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 120 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Konsoliduotas pirmasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Regi 36. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Regi 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta biudžeto 15, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Reikia 38, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 124, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 125, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Reikia 39, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Konsoliduotasis pirmasis pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis straipsnis dabar bus. 144. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 146, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Regi 44 ir Afet 11. Kartu balsuojame dėl jų, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 147, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Afe 12, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Regė 45, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Afe 13, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Reikia 46, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 149, kas už. 149, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Regi 47, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Afet 14, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 150 už, prieš, susilaikė atmesta 151 už, prieš susilaikė patvirtinta. Regi 48 už, prieš susilaikė atmesta. 152, 153 identiški. Dėl jų balsuojama kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 154 už, prieš Tikriname 154. Balsuojame elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 156. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 155. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 157-8 abu draugė, kas už, prieš susilaiko atmesta, 159, ne, nebalsuokime, tri, už 13 už, prieš susilaiko pritarta, 14 už, prieš susilaiko pritarta, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 160 ir 61 nebalsuojami, 17 kas už, prieš susilaiko pritarta. 162 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 164 už, prieš, susilaiko atmesta. 165 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 166 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 19 už, prieš, susilaiko pritarta. 167 atkrenta, 168 kas už, kas prieš, susilaiko neaišku, pasitikrinkime 168 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta 169 kas už prieš susilaiko atmesta. 170 kas už. Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. Redžiai 49 kas už prieš susilaiko. Pritarta 151 už prieš susilaiko. Pritarta 96 nereikia dėl jo balsuoti. 172 atkrito, regi 50 atkrito, dabar perinam prie 11 straipsnio, 173 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 174 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 175 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 20 kas už, prieš susilaiko pritarta, ASET 15 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 176, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 177, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Afet 16, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Afet 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 159, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 180, kas už, Norite pasitikrinti dėl 179, balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. 180, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Biudžeto 18 už. Prieš susilaiko atmesta. 178 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 181 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Regi 51 kas už, prieš susilaiko atmesta. 182 už, prieš susilaiko atmesta, 97 už, prieš susilaiko atmesta. Konsoliduotas antrasis už prieš susilaiko pritarta. Galime pereiti prie 13 straipsnio tuomet. 92 e, e, e, už prieš susilaiko pritarta. Regi 53 pritarta. AFET 28 už prieš susilaiko pritarta. 26 už prieš susilaiko pritarta, 98 už ir regi 54 draugė atkrenta, 27 už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 28, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsavimas baigtas pritarta. 193 už, prieš susilaiko pritarta. 194 už, prieš 4 susilaiko. Vienas devyni penki už prieš susilaiko atmesta, 196 už prieš susilaiko atmesta, 197 už, prieš susilaiko pritarta, 198 už, prieš susilaiko atmesta, 199 už, prieš susilaiko atmesta, 200. Ne, prie 204 periname už, prieš susilaiko atmesta, 202 už, prieš susilaiko pritarta. 203 už, prieš, kas susilaiko atmesta, 205 už, prieš, susilaiko pritarta, 206 už, prieš, susilaiko atmesta, 207 nereikia balsuoti, dabar reikia 29 už, prieš, susilaiko pritarta, 209 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 210 nebalsuojame, 211 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta 212, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 213 už, prieš susilaiko atmesta 214, 15, 16, 17 nebalsuojami, AFE 29, kas už, prieš susilaiko pritarta, 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, AFE 30, kas už, prieš susilaiko pritarta neaišku. Balsuokime dėl AFET 30 pakeitimo. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. Lygiosios atmesta. 218 nereikia, 219 kas už, prieš susilaiko atmesta, 220 ir 90 nereikia balsuoti, AFET 31 e, e, nereikia už 30, už prieš susilaiko pritarta. Du du šeši reikia balsuoti. Ne, du du septyni dabar. 227. Kas už, prieš. Stimmen wir ab. 31. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. 228 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 229 už. Prieš. Susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto 21 už pirmą dalį už, prieš susilaiko atmesta. 33 pirmoji dalis ir 911 pirmoji dalis už, prieš susilaiko pritarta, regi 55, 56 nereikia dėl jų balsuoti. 230 tada. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 33 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. E, pasitikrinkime. 33 pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame elektroniškai. Ar visi Balsavote. Balsavimas baigtas. 44 už 19 prieš pritarta. Dėvė. Stimme ab über 232. Dafür? 232 dabar už. prieš, susilaiko pritarta. Biudžeto 22 už, prieš, susilaiko pritarta. 233 už, prieš, susilaiko pritarta. 234 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Regė 58 už, prieš, susilaiko pritarta. 235 už, kas prieš, susilaiko atmesta. 236 už, prieš susilaiko pritarta, 237 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Biudžetui 23 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 238 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 239 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 240 už prieš sulaiko atmesta. Biudžeto 24 už prieš susilaiko atmesta. 241 už prieš susilaiko. Pritarta 242 už prieš susilaiko atmesta. 243 kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta, 25 biudžeto už prieš susilaiko pritarta, 244 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 245 už prieš. Dar kartą 245, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta, biudžeto 26 už prieš susilaiko atmesta pritarta. 246 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 247 kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. 248 kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. 249 kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. 250 kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmesta 251 atkrito. 2525355 už visus kartu, kas už, prieš susilaiko atmesta. 34 už, prieš susilaiko pritarta. 256 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35 už, prieš susilaiko pritarta. Regi 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. E, biudžeto 28. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 257, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 258 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 259 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 914 už, prieš, susilaikė, atmesta 260 už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau bus 262. Kas už? Kas už? Du šimtai šešiasdešimt antras kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 263. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turime elektroniškai pasitikrinti 263 pakeitimas. Pradėkime balsuoti, balsavimas baigtas. Aiškiai pritarta. e, tik tai vienu per daug balsavo narių. 38 dabar kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 39 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 91 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 40 kas už prieš susilaiko atmesta. Regidu už prieš susilaiko pritarta. 42 už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis už prieš susilaiko pritarta. 43. Kas už prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko pritarta. 45 už 45 atkrito, 46. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Regi 3. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. Biudžeto ketvirtas už. Prieš susilaiko pritarta. Afet 1 už. Prieš susilaiko pritarta. Biudžeto penktas už. Prieš kas susilaiko, turime elektroniškai pasitikrinti. Biudžeto penktasis pakeitimas, balsuojame elektroniškai, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Satsdemų vienu per daug balsuoja, 34 už 28 prieš pritarta. Dabar dėl 48 balsuojam už prieš susilaiko pritarta. 50 už, prieš susilaiko pritarta. 51 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 52 už, prieš susilaiko pritarta. Regi 5 už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto 9 už prieš susilaiko pritarta, afeto 2 už prieš susilaiko pritarta, 53 už prieš susilaiko atmesta, regi 6 už prieš susilaiko atmesta, afet 3 už prieš susilaiko, atmesta. Regi 7 už, prieš. Balsuosime elektroniškai dėl regi 7 pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. E, trečiasis ir regi 9 draugė už, prieš susilaiko pritarta. Regi 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 54, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 55, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Regi 10, kas už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto dešimtas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis. Ne, reikia pastikrinti dėl biudžeto dešimtojo. Prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. Visiškai aišku. Ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Regi 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penkiasdešimt aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta biudžeto vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 už, prieš, susilaiko pritarta 9-3, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Regi 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Regi 15, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, regi 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Biudžeto 12, ne, pasitikriname dėl regi 16. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Nu, buvo pritarta. Biudžeto 12 už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Regi 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devini, e, regi 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Deve ketvirtas, už prieš susilaiko atmesta. Afet 4, kas už prieš susilaiko atmesta. Penktasis už prieš susilaiko pritarta. 62. Atkrito. Regi 20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? šeštasis atkrenta. 63 taip pat, 72, 7 taip pat, 21 regiai. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Biudžeto 13, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Afet 5, už, prieš, susilaiko, atmesta. 64, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. sveikiname pranešėją. Dabar turime dėl teisėkuros e, rezoliucijos balsuoti. Čia biudžeto pirmasis pakeitimas atkrito. Reikia balsuoti dėl biudžeto antrojo, kas už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto tri, trečias už, prieš susilaiko pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 52 už, 5 prieš, 3 susilaikė patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Ar norėtumėte pasisakyti? Taip, dėkoju pirmininkė, pasinaudosiu tą progą, kad man sutikėte žodį. Noriu padėkoti visiems kolegams, ypatingai šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio rezultato. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad pradėtume dėrybas su taryba dėl šio daugiamečio civilinės saugos mechanizmo, kad galima būtų pasiekti sutarimą po pirmo svarstymo remiantis 70-ojų reglamento straipsnių. E, taigi e, šio pranešimo tekstas su pakeitimais turėtų būti pagrindu mūsų dėryboms E, aš manau, kad darybose turėtų dalyvauti mūsų pirmininkas, aš kaip pranešė ir šešėliniai pranešiai. Ar būtų prieštaravimų? Nėra prieštaravimų, vadinasi, taip ir elgsmės. Iš tikrųjų, įsivaizduoju, kad pagal 70 straipsnį teks mums gerokai padirbėti. Ir iš tikrųjų linkiu Jums kuo geriausios sėkmės, bandant susitarti dėl šio dokumento po pirmo svarstymo. Na, o kitas pranešimas. Prioritetinės medžiagas vandens politikos srityje. pranešėjas Richard Zeiber ir tada iš karto ir balsuokime. Konsoliduotas aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotas devintas. Patikrinkime dėl konsoliduoto aštunto pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. aiškiai atmesta. Konsoliduotas devintas. Elektroniškai balsuokime. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Konsoliduotas dešimtas. Elektroniškai balsuojame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 45 už, 14 prieš reiškia, kad priimta. Ar kyla abejonių, ar kažkas neaišku? Gerai, judėkime toliau. 70 pakeitimas, kuris mano sąraše pasavimo yra šeštame puslapyje. mes porą puslapį peršokom. Taigi 70 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 231. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 72. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. 72 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. 74. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 233, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, 233 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai. 75 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 76 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. 77 kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 234, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 78, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 11, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 79. Kas už? Kas prieš? Septyniasdešimt devintas pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. 81. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 235, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 235 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau konsoliduotas ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Toliau 230. Atsiprašau, 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dar kartelį. 2, 3, 7. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Balsuosime elektroniškai dėl 93 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmesta. 238. Kas už? Du šimtai trisdešimt aštuntas, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt ketvirtas, kas buvo atsiimtas. Devyniasdešimt penktas, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt aštuntas, kas už. Kas prieš, suslaikė, atmesta. 99 kas už, kas prieš, suslaikė, atmesta. 100 kas už, kas prieš, suslaikė, atmesta. 101 kas už, kas prieš, suslaikė, atmesta. 102 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 240. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. 241. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Balsuosime elektroniškai dėl 12 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisinis šeštas pakeitimas, kas už. Kas prieš, suslaikė, priimta. Toliau šiek tiek peršokame pakeitimų. 13 puslapis. 156 pakeitimas. Kas už, kas prieš, suslaikė, priimta. 20 atkrenta, 251 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 252 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 158 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 23 ir 159 identiškai kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 23 ir 159 pakeitimai balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Nelabai aišku. 24 pakeitimas dar kartą, kas prieš, susilaikė, priimta. 253, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsavimas dalimis. 32 pakeitimas. Pasitikrinkime dėl 30 dar. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 132. Pakeitimas pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 226. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 38. Kas už? Trisdešimt penktas atkrenta. Trisdešimtą patvirtinom, tai trisdešimt penktas atkrenta. Todėl 38 pakeitimas dabar kas už, kas prieš, susilaikė atmesta konsoliduotas pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Bet manau, kad reikia pasitikrinti. Taigi, 49 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotas antrasis, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Konsoliduotas antrasis pakeitimas, elektroniškai balsuojame. nes ne visi balsavo prieš tai. Ar dabar jau visi balsavote elektroniškai? Balsavimas baigtas. Labai aišku, rezultatas akivaizdus. Nėra ko čia juoktis, sako pirmininkas. 54. ponas Zieberis. Pirmininkė, gal galim patikrinti dėl trečio pakeitimo? Prašyčiau patikrinti dėl trečio pakeitimo. Trečias buvo atmestas. Dar kartą balsuojam elektroniškai dėl trečio pakeitimo. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. 54 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 57, kas už? Ne, 55 vis tik tai. Pirmininkas pasitaiso. 55 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisinis trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66. Ir 67. Jie identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinkime 66 ir 67 pakeitimai. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 68. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Taigi galtinis balsavimas dėl viso projekto. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt šeši už, vienas susilaikė. O dabar dėl e, teisėkūrinės rezoliucijos. Kas už, kas prieš. Ir visi balsavote. Balsavimą baigiame. Priimta. Sveikiname Richardą Zieberį. 70 straipsnis. Kaip ir ponia Gardinė, aš norėčiau pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu pavyktų susitarti pirmojo svarstymo metu. pritaikytume 70-ąją naujųjų darbo taisyklių taisyklę. Taigi, pirmininkas tada vadovautų daryboms su taryba ir šešėliniai pranešėjai, manau, taip pat turėtų dalyvauti. Ir reguliariai būtų informuojamas komitetas, jo nariai. Tad manau, kad balsavimo rezultatas yra puikus pagrindas tolesnėms daryboms. Ar kas nors prieštarauja tokiai tvarkai? Na, reikės balsuoti. Ar mes norime sutarimo pirmojo svarstymo metu? Ar reikia tam e, numatyti mandatą? Balsuokime dėl to. Taigi, elektroniškai balsuosime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, 7 prieš, 2 susilaiko. Taigi pritarta. Taigi yra patvirtintas mandatas daryboms dėl sustarimo pirmo svarstymo metu. Taigi tokios bus naujosios taisyklės. Jau yra 65 procentai teisėkuros projektų patvirtintų pirmo svarstymo metu. Tikrai geras rezultatas. Ar žinote, ką padarėm prie tiesvadę Strasbūrę? Pasakėme, kad balsuosime dėl trialogo rezultatų. Tai tikrai nebus nuobodu per ateinančią savaitę mūsų komitete. Taigi, 13 darbo tvarkės punktas. Kysulog Kolos und. Tai yra pono Krisogelos nuomonė. Ji buvo atidėta ir po to nauja formuluotė buvo parengta. Kažkas nėra aišku, kolegos. Šimtas trisdešimt septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. 137 tikriname elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 139 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konsoliduotasis šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 141 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antrasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 142 už, prieš, susilaikė, atmesta 143 už, prieš, prieš, susilaikę, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikę atmesta. 145 už, prieš, susilaikę atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikę patvirtinta konsoliduotasis 18 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 172 už, prieš, nėra aišku. 172 tikriname elektroniškai. Ar visi spėjote balsuot? Baigiame balsuot. Atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikę, nėra aišku, tikriname elektroniškai. Trečiasis pakeitimas, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šimtas septyniasdešimt trečiasis, šimtas septyniasdešimt šeštasis kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 174. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 175. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Konsoliduotasis 19. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar periname prie šeštojo, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta septintasis, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta aštuntasis, kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta devintasis, už. Tikriname. Tikriname aštuntąjį pakeitimą. Prašau balsuoti. Aštuntasis pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 192. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 193. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 124 už, prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotasis 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konsoliduotasis, konsoliduotas 20, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 201 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 9, 9 konsoliduotas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 205 už, prieš, susilaikė atmesta. čia konsoliduotasis pakeitimas, Krisai. 206 už, prieš, susilaikė patvirtinta 207 už, prieš, susilaikė patvirtinta 208 už, prieš, susilaikė atmesta 17 už, prieš, susilaikė patvirtinta 209 už, prieš, susilaikę, atmesta. Konsoliduotasis 21 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 221 už, prieš, susilaikę, nėra aišku. Tikriname 221 pakeitimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 223, 224 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20, 22 konsoliduotas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 2, 3, 5, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 2, 3, 6, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 2, 3, 7, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Konsoliduotasis dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 239 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 240 už, prieš, susilaikė atmesta 241 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 23 už, prieš, susilaikė patvirtinta 242 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 243 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 244 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 245 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 247 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 247 7, kas už prieš susilaikė, patvirtinta 25, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 2, 26 už, prieš susilaikę patvirtinta. 249 už, prieš susilaikę patvirtinta. 11 konsoliduotas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 252 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 253 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 254 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 255 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 256 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 257 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 258 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Konsoliduotasis 12 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 260 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 261 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 262 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 264 už, prieš, susilaikė, atmesta. 265 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 266 už, prieš, Atmesta. 267 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 268 už. Prieš. Atmesta. 269 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 30 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta patvirtinta 270 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 271 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. 272 už, prieš, susilaikė atmesta. 273 už, prieš, susilaikė atmesta. 274 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 275 už, prieš, susilaikė atmesta. 276 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 277 už, prieš. Tikrinsime. 277, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 278 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 279, kas už, kas prieš. Du septyni devyni, dar kartą kas už, kas prieš, susilaikė, dar kartą prieš, patvirtinta. 80 kas už, 279 tikrinam elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 280 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 283 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 288 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 289 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 290 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 34 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 291 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 292, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 35, kas už, kas prieš, atmesta. 36, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 293, 294, 295 kartų, kas už, kas prieš. Patvirtinta. 296, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta 37, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 13 konsoliduotasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 39, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 298, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 299, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 300, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 301, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Konsoliduotasis 23, kas už, kas prieš, patvirtinta. 45, kas už, 45. Kas už dar kartą? Kas prieš? Atmesta. 304. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 305. Kas už? Kas prieš? Man to reikia tikrinti. 305. Elektroniškai tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 306 kas už, kas prieš, atmesta. 307 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 308 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 309 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 310 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Konsoliduotasis 15 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 312 už, prieš, susilaikė atmesta. 313 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 47 už, prieš, susilaikė atmesta 48 už, prieš susilaikė atmesta 314 už, prieš susilaikė patvirtinta 315 už, prieš susilaikė atmesta 316 už, prieš Susilaikė atmesta. 317 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 49 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 320 už. Prieš. Trys dvidešimt 21 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 322 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 50 ir 323 kartu už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 324 už, prieš, Atmesta 325 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 326 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 51. 326 tikriname, prašau. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 327 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 328 už, prieš, man atrodo, reikia patikrinti. 328. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 329 už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 330 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 53 už. Prieš susilaikė, patvi, atmesta. 331 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 332 už, prieš, patikrinsime. 332 balsuojame elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 333. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 334 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 335 už. Atkrenta automatiškai. 336 už prieš, susilaikę, atmesta. 337, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 338 už, prieš, susilaikę, atmesta. 339 už, prieš, susilaikė atmesta 340 už, prieš susilaikė Patvirtinta. 341 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta 342 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta 343 už. Prieš. Susilaikė atmesta 344 už. Prieš. Susilaikė atmesta 345 už. Prieš. Susilaikė atmesta 346 už prieš susilaikę patvirtinta 347 už, prieš susilaikę patvirtinta 348 už, prieš susilaikę patvirtinta 349 už, prieš susilaikę patvirtinta 350 už, prieš susilaikę. Neaišku. 350 tikriname elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 351, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 352 už, prieš, susilaiko, pritarta. 353 už, prieš, susilaiko, pritarta. 354, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 355 už, prieš, susilaiko, pritarta. 356, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 357 už, prieš, susilaiko, pritarta. 358 už, prieš, susilaiko, pritarta. 359 už, prieš, susilaiko, pritarta. 360 už, prieš, susilaiko, pritarta. 361 už, prieš, susilaiko neaišku. Balsasime elektroniškai 361. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. 362. Ne. Jis atkrito 363 už prieš turėsime balsuoti elektroniškai dėl 363. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. Aiškiai pritarta. 364 už. Prieš susilaiko pritarta. 365 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko pritarta. 16 konsoliduotas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 366 kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. 366, 369 už prieš susilaiką pritarta, 370 už prieš susilaiką pritarta, 371 už prieš susilaiko pritarta, 372 už prieš atmesta, 373 už prieš susilaiko pritarta, 54 už prieš susilaiko pritarta, 55 už prieš susilaiko pritarta, 56 už prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko atmesta, 59 už, prieš susilaiko atmesta, 60 už, prieš susilaiko pritarta, 61 už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis konsoliduotas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis konsoliduotas už, prieš susilaiko pritarta. 67 už, prieš susilaiko pritarta, 68 už, prieš susilaiko pritarta, 69 už, prieš susilaiko pritarta, 70 už, prieš susilaiko pritarta, 71 už, prieš susilaiko atmestas, 72 už, prieš susilaiko atmestas, 73 už, prieš susilaiko atmestas, 74 už, prieš susilaiko pritarta, 75 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinsime. 75. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar trečiasis konsoliduotas už prieš susilaiko. Pritarta. Ketvirtas konsoliduotas už prieš susilaiko. Pritarta. Dabar Penktasis konsoliduotas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 94 už, prieš susilaiko pritarta. 95 už, prieš susilaiko pritarta. 96 už, prieš susilaiko atmesta. 97 už, prieš susilaiko pritarta. 98 už, prieš susilaiko atmesta, 99 atkrenta, 100 už, prieš susilaiko pritarta, 101 už, prieš susilaiko pritarta, 103 už, prieš susilaiko at, pritarta, 104 už, prieš susilaiko. Neaišku. Dėl 104 balsavome elektroniškai ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta 105 už, prieš susilaiko. Pritarta 106 už, prieš susilaiko. Atmestas 107 už, prieš susilaiko. Atmestas 108 už, prieš susilaiko pritarta. 109 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 110 už, prieš susilaiko. Neaišku. Dėl 110 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta 111 už, prieš susilaiko pritarta 112 už, prieš susilaiko pritarta, 113 už prieš susilaiko pritarta, 114, 15. Jie identiški kartu už prieš susilaiko atmesta. Ne, tada pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, vadinasi, pritarta. 117 už, prieš, susilaiko, atmesta. 118 už, prieš, susilaikė. Manyčiau, kad priimta, bet pasitikrinkime dėl 118. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 34 už 20 prieš pritarta. 119 kas už prieš. Atmesta 120 kas už prieš. Susilaikė atmesta 121 kas už prieš susilaiko pritarta 122 už, prieš susilaiko pritarta 123 už, prieš susilaiko pritarta 124 už, prieš susilaiko atmesta 125 už, prieš susilaiko pritarta 126 už, prieš susilaiko pritarta 127 už prieš susilaiko pritarta. 128 už prieš susilaiko pritarta. 129 už prieš susilaiko pritarta. 130 už prieš susilaiko pritarta. 131 už prieš susilaiko atmesta. 132 už prieš susilaiko pritarta. 133 už prieš susilaiko atmesta. 134 už, prieš susilaikė. Ne, nereikia dėl 134, reikia dėl 135. Kas už prieš susilaiko? Pritarta. 136 už prieš susilaiko. Pritarta. Per šį balsavimą dažniausiai balsavome elektroniškai. Na ir galutinis balsavimas. Dabar balsuoti baigiame. 49 už 4 prieš, vienas susilaikė, todėl patvirtiname. Na, o dabar balsuosime dėl asbesto Sabinė Vils, mūsų pranešėja, iš karto eikime prie pirmo kompromisinio pakeitimo. Atsipūsti reikia. Gerai. Tada pirmasis. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar kompromisas pirmasis. Už prieš susilaiko pritarta. Devintas. Kas už, kas prieš kas susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Dvidešimt ketvirtas, už, prieš susilaikė pritarta, 25 už, prieš susilaikė pritarta, 26 už, prieš susilaikė pritarta, 27 už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis konsoliduotas kas už, prieš susilaiko pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 49 už vienas prieš nėra susilaikiusių. Sveikiname ponę Vils. Taigi baigiame balsuoti. Na, O dabar 15 darbo tvarkės punktas priemonių reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimo valstybinių sveikatos apdrimo sistemų taikymas rytys skaidrumas. E, siūlyčiau, kad e, tie, kurie nori diskusiją dalyvauti ar jos pasiklausyti, gali savo ramiai pasilikti, o kurie norėtų išeiti, aš norėčiau, kad greitai išeitų. möchte ich als allererstes der Berichterstatterin das Wort geben, wenn das Gemurmel. Taigi, pirmiausia, norėčiau steigti žodį pranešėjai, jeigu tik šiek tiek tylos galėtume paprašyti salėje. Mūsų pranešėjai yra ponė Parvanova, suteikiu jai žodį. Dėkuoju, pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų e, pakeitimus ir už pateiktus pasiūlymus dėl šio jautraus dokumento. Dėkuoju šešėlinėms pranešėjams už bendradarbiavimą ir e, mielą įsitraukimą į diskusijas dėl kompromisinių pasiūlymų. Turėjome surengę šešėlinių pranešėjų uh, susitikimą, parengėme ten kompromisų. E, dabar aš tiesiog norėčiau pereiti prie pagrindinių dalykų, dėl kurių bandėme surasti e, visiems priimtiną sprendimą. Rengiame e, visą virtinę kompromisų nuo pirmo iki ketvirto. Čia eina kalba apie terminus dėl kompensacijos sprendimų Pirmiausia, dvigubos e, dar e, laiko grafiko išbraukimas, kad 90 e, dienų kainos nustatymui ir 100 dienų kompensavimui ir galiausiai nuoroda į e, sveikatos technologijų įvertinimą, kad valstybės narės e, šią nuostatą remtųsi ten, kur yra įmanoma ją pritaikyti. Tai suteikia nacionalinėms m, institucijoms galimybę nustatyti vieną laiko grafiką. Kitas kompromisas yra dėl aštuntojo straipsnio, e, dėl procedūrų siekiant e, surasti galimybę išspręsti kylančias problemas e, per tarpininkavimo procedūras. Paskui dėl 13 straipsnio ir papildomų e, kokybės saugumo ar e, biologinio ekvivalentiškumo įrodymų, tai mes čia numatome naują, e, naujai pateiktų elementų vertinimą, paskui aiškiai atskiriame du procesus, tai yra leidimą patekti į rinką ir kainodarą ir e, galiausiai rengėme kompromisą dėl e, skaidrumo principo taikymo. Kalbame apie sprendimų prieimimo proceso skaidrumą, dėl e, ekspertų pavardžių skelbimo. Tai jau taikytina ES agentūroms, o kalbant apie kainodarą, taip pat remiamasi Europos komisijos skelbiamais sąrašais. Yra ir kitų pakeitimų, kuriuos patiekė kolegos, e, tikiuosi išgirsti iš jų tų pakeitimų paaiškinimą, e, bet aš manyčiau, kad dėl 14 straipsnio turime išlikti nuoseklus ir nesikišti į intelektinės nusavybės teisių apsaugą. Komisijos e, pasiūlyme e, yra e, perkelta nuostata iš 2007 metų rekomendacijos. E, kalbama apie konkurenciją pažeidžiančią praktiką, e, trukdant į rinką patekti generiniams e, produktams. Tačiau tai gali sutaupyti nemenkai pinigų nacionaliniams sveikatos draudimo sistemoms. Todėl aš manyčiau, kad 14 straipsnis turėtų išlikti toks, koks pateiktas komisijos. Taip pat norėčiau šiek tiek e, pamastyti apie tai, ko galime tikėtis iš tarybos ir iš kolegų Europos parlamente, nes yra pasiekta šiokios tokios pažangos taryboje. Norėčiau paraginti valstybės nares šį procesą tęsti, nes akivaizdu, kad e, e, nėra toliau taikyti 20 metų senumo direktyvą. E, kompensacijų procedūra turi būti visiškai skaidri ir turi suteikti pacientams prieigą prie prieinamų ir naujų vaistų. Mes e, laukiame naują komisijos pasiūlymą, taip pat išreiškėme, e, pasižymime visą eilę būkštojimų, kurias išreiškė e, valstybių narių institucijas ir tokiu būdu stengiamės surasti kuo geresnį sprendimą ir pataisyti dabartinį teisės aktą. Dėkoju šešėlinė pranešė nuo EVP, ponė Kokovič. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir taip pat visiems šešėliams pranešėjams, kadangi mūsų darbas iš tiesų yra komandinis darbas, mes puikiai dirbame kartu. Aš žinau, kad daug valstybių narių yra išreiškusios nuogastavimų dėl šitos direktyvos, tačiau reikia nepamiršti, kad jos tobulinimas yra būtinas ir kad mes turi, turime bandyti ir tebe bandome direktyvą paversti kiek galima realistiškesnė ir kiek galima labiau priimtina visoms interesuotoms pusėms. Turime priimti naujas priemonės, turime galvoti apie savo pacientus tam, kad užtikrintume jų saugumą. Be to, skaidrumo klausimas šioje srityje yra labai svarbus, kadangi jis yra svarbus tiek valstybėms narėms, tiek pačiai pramonės ryčiai. Todėl e, pakeitimai taip pat pridėjo labai daug papildomos vertės. Mes e, kompromisiniuose pakeitimuose peržiūrėjome laiko terminus, juos supaprastiname. Ir su visų frakcijų pagalba peržiūrėjome trečią straipsnį. Mes palikome tik tai du minkštuosius paragrafus ir ne, neišbraukėme visko pasistengėme įvardinti mažiau e, pareigų ir pareigojimų valstybėms narėms. Ir taip pat e, pasiekėme, kad būtų galimybė kompetitingoms institucijoms gauti pilną prieigą prie duomenų ir taip pat įtraukti ir pateikti daugiau papildomų, papildomų duomenų. Man daugiausia klausimų kyla dėl vaistų retoms lygoms gydyti. Aš nežinau, ar jie turėtų patekti iš tos direktyvos taikymo sritį. Mes vis tik tai remiame skaidrumo principą labiausiai, taip pat nuseklumo principą ir sprendimų prieimimo proceso nepriklausomumą. Tačiau yra kai kurios apibrieštis, kurias dar reikėtų paaiškinti. Dar liko laiko, galėsime įskirti diskusijoms, tad aš iš tiesų manau, kad galėsime pasiekti visiems priimtiną kompromisą. Raginu Jūs pagalvoti apie šios klausimus ir remti mus ir toliau. Dėkui. Dėkoju, ponė Kukovič. Socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Pranešėja. Dėkoju, pirmininkė. Čia tikrai nelengva rasti pusiausvyrą šitame teisės akte. Kiekvienoje valstybėje narėje yra atskirai ir vis kitaip suorganizuota sveikatos apsaugos e, sistema, tad mes nenorime joms pakengti, bet norime e, leisti joms pasinaudoti pridėtinę vertę, kurią galėtų atnešti Europinė sistema. Aš iš tiesų dėkoju visiems kolegoms už tai, kad taip puikiai dirbome kartu rengdami šį pranešimą ir manau, kad reikėtų pritarti kai kuriems pakeitimams tam, kad sumažintume administracinę naštą valstybėms narėms ir tam, kad būtų lengviau priimti sprendimus dėl kainų nustatymo ir kompensavimo. Tie pakeitimai, kurie yra skirti pakoreguoti nuostatoms dėl kompensacijų, yra tinkami ir taip pat e, turėtų būti galima lengvai pateikti generinius vaistus į rinką. To siekiantis pakeitimai taip pat, man atrodo, priimtini. Ten mes, aišku, labai atidžiai išnagrinėsime visus pakeitimus, ypatingai tuos, kurie siekia skaidrumo pačioje procedūroje valstybėse narėse. Ir mes tikrai suprantame, kokie už tų pakeitimų slypi nuogastavimai. Tai aš taip pat raginu kolegas pritarti dabartiniai esamai duomenų baziai, kur jau daugiau nei 20 valstybių narių dalyvauja. Ta duomenų bazė tikrai padeda priimant sprendimus ir prisideda prie skaidrumo kainodaroje. Taip pat, o tai padeda padidinti prieigą prie vaistų valstybės e, narėse. Turime e, šitų, šitos duomenų bazės e, išlaikymo ir valdymo kaštai yra 150 tūkstančių eurų per metus. Tad ji tikrai yra visiems labai naudinga, nėra pernelik brangi. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau visi kartu dirbsime ir pasieksime gerą kompromisą ir tvirtą, stiprią poziciją. Dėkui. Dėkoju. Kas kalbės žaliųjų vardu? Ar yra atstovas? Ne. Nėra. O EKR vardu? Irgi nėra atstovų, tuomet Alde. Irgi nenorite kalbėti. Gerai, tai Fransuaza. Čia, ponia pirmininkė, kalba eina apie labai svarbų klausimą ir mes turime išlikti labai budrus, nes kai kurios valstybės narės susiduria su tam tikrais sunkumais, bandant subalansuoti viešasias išlaidas ir turi sumažinti išlaidas farmacijos pramonėje ir aš manau, kad šios direktyvos peržiūra uh, yra labai svarbu, reikia išanalizuoti tas priemonės, e, kalbant apie inovacijas ir konkurencingumą ES. Taip pat kalbant ir apie sanitarinius dalykus, reikia surasti pusiausvyrą tarp kompensavimo priemonių ir inovacijų ir taip pat e, suvaldyti socialinės apsaugos sistemos kaštus. Taigi farmacijos produktų kaštų kompensavimas ir leidimai teikti juos į rinką yra reglamentuojami atitinkamoje direktyvoje. Ten kalbama apie kokybės, efektyvumo kriterijus ir panašiai. Šiame tekste aš esu pateikusi pakeitimų, nes aš norėčiau daugiau dėmesio skirti tam, kad reikia nacionalinių lygmenių įvertinti atitinkamo medikamento pridėtinę vertę, kalbant ir apie kaštų kompensavimą ar panašiai, tam, kad išvengtumėme diskriminavimo. Tam tikrose valstybėse narėse nacionalinių regionų vietos lygmenimis egzistuoja tam tikrų problemų dėl, dėl vilkinimo. Taigi mes turime vengti tokio vilkinimo ir labai svarbu, kad šioje direktyvoje būtų nacionalinių regionų ir vietos lygmenių bandoma efektyviau e, laikytis terminų ir nevilkinti. O ah, jų dabar e, komisijos vardu kas pasakys? Ai, dar, dar viena kolegė. Pone Hibner. Ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbios nuostatos, kadangi priklausomai nuo to, kaip greitai preparatas gali būti pateikiamas į rinką, pacientų gyvenimo kokybei tai turi įtakos. Ir taip pat pateikimo į rinką laikas e, turės įtakos ir pačiam gamintojui. Kartais e, tai daug kainuoja ir kartais gamintojas netgi gali išimti iš gamybos tą medikamentą. Kita vertus, tai gali turėti ir pozityvios įtakos e, rinkai. Informacija apie farmacijos priemonės dažnai pateikiama farmacijos ir vaistų leidiniuose, tačiau ta informacija turi būti pateikiama ir e, bendrai visiems piliečiams tam, kad bet kuris pilietis gautų prieigą prie tokios informacijos ir pats ar pati išsiaiškintų, kokia yra situacija su vienu ar kitu medikamentu. Ir pacientui tai yra tikrai labai svarbu tą žinoti. Visuomenės veikatos sistemose, kuomet jų finansavimas yra mažinamas, labai sudėtinga surasti tinkamą pusiausvyrą tarp išlaidų ir kaštų tose sistemose. Ačiū dabar komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra sudėtingas pasiūlymas, bet mums jis yra labai reikalingas Europoje. Uh, Ir mes norėtumėme padėkoti Europos parlamentui ir pranešėjai, e, poniai Parvanovai, už tas pastangas, bandant pasiekti pozityvaus rezultato. Mes manome, kad e, atviro bendradarbiavimo dvasioje mes pasieksime pažangos ir galiu patikinti, kad komisija yra pasiryžusi pragmatiškai ir lankščiai dalyvauti dėrybose tam, kad rezultatas būtų kuo galima palankesnis. Aišku, turime tobulinti dabartinę situaciją, e, lyginant su dabar veikiančia direktyva. Mums pagrindinis dalykas žengti ne atgal, o pirmin, kad situacija pagerėtų. Taigi šiuo momentu mes norėtumėme tiesiog tiksliai žinoti, kad parlamentas ir taryba dirbs kartu, kad būtų pasiektas pozityvus rezultatas Ir mes taip pat norėtumėme padėkoti Kiprui už pastangas pirmininkavimo metu. Tikimės tolesnio bendradarbiavimo su Airija, kuri permės pirmininkavimą. Tikimės, kad bus pasiekta daugiau pažangos. Aš manau, kad šiandienės diskusijos iš tiesų yra labai padrasinantis signalas, kurį siunčia Europos parlamentas. Dėkoju. Ačiū. E, pranešėja dabar dar apibendrins. Ačiū dar kartą. Aš norėčiau pasakyti, kad mielai toliau dirbsiu su šešėliniais pranešėjais, kuo galima pozityviau dirbsiu. Mes iš tiesų siekiame to paties tikslo, tos pačios filosofijos, norime patobulinti direktyvą ir mes sustipriname ir proceso skaidrumą, primant sprendimus ir vertinant sveikatos technologijas, vertinant e, novatoriškus gydimo metodus ir vaistus, tam, kad tai būtų, kuo galima par parankiau pacientams ir siekiant taip pat finansinio sveikatos priežos sistemų stabilumo. Tose valstybėse narėse, kur dėl kažkokių tai priežasčių vis dar nėra norima patvirtinti šią, šią direktyvą. Aš visų šešėlinių pranešėjų vardu noriu pasakyti, kad mes atsižvelgiame į apribojimus, sunkumus, su kuriais susiduria tos valstybės. Dėl to bandome palengvinti jų gyvenimą. Ir visi tie, kurie parengė yra nuomonę nacionalinių lygmenių, remiantis pirminių komisijos pasiūlymų. E, tik, tik tai norėčiau pasakyti, kad mes e, smarkiai pakeitėme tą komisijos pasiūlymą, jis yra kur kas artimesnis dabar tarybos pozicijai, taigi tikimės, kad bus tikrai geras bendradarbiavimas su taryba ir galėsime galiausiai priimti šį teisės aktą sėk, sėkmingai. Dėkoju. Ačiū. Gruodžio 19 diena balsuosime komitete. Plenarinio posėdžio datos dar neturime tam klausimui. Kitas darbo atvarkės punktas, numeris 16. Direktyvos 2006-66 nuostatų pakeitimas. Čia kalba eina apie nešiojamas baterijas ir akumuliatorius, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie yra skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose. Ponas Panajotov yra mūsų pranešėjas. Prašau, ponė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Labai džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti detaliau šį labai, šią labai svarbę direktyvą, kur kalba eina apie kadmio draudimą. Draudimą ir nenaudojimą baterijose ir akumuliatoriuose. Bet aš trumpai, norėtumas kuo trumpiau kalbėti, gal pereisiu prie bulgarų kalbos. 2006 metų direktyva, pagal ją baterijos ir akumuliatoriai negali būti keičiami rinkoje, jeigu jų svoris, jeigu jų sudėtyje yra bent 0,002 procento kadmio. Yra išlygos e, signalizacijos sistemoms ir bevėliams e, aparatams. Belaidžiams elektroniniams įrankiams. Žodžiu, tai buvo numatyta teisės aktuose. Kadmis yra laikomas e, pavojinga medžiaga, kenksminga medžiaga. Ir jis daro neigiamą įtaką žmonių sveikatai Žinome, kad kadmis gali turėti neigiamą įtaką, jeigu patenka į virškinimo sistemą ir taip pat, jeigu yra išmetamas į aplinką. Na, jeigu būtų užtikrinamas tinkamas kadmio perdirbimas tinkamuose įrenginiuose, tuomet būtų įmanoma perdirbti šią medžiagą šimtų procentų. Tokiu būdu kadmis būtų išimamas iš baterijų jų ir akumuliatorių ir tai minimaliai būtų, tokiu būdu minimaliai būtų sumažinama įtaka žmonėms ir aplinkai. Ličio ir nikelio atveju situacija yra šiek tiek palankesnė ir dažnai tos medžiagos yra naudojamos vietoj kadmio baterijose. Jų charakteris, savybės yra geresnės, jie yra, tai yra lengvesnės medžiagos, energetinė prasme veiksmingesnės, tačiau jų gyvavimo ciklas yra trumpesnis. Jos e, netaip, netokios veiksmingos ir esant žemesniai temperatūrai, uh, ir nėra pakankamai ekonominių paskatų. statyti stambesnės perdalimo, stambesnius perdalimo įrenginius tokiams medžiagoms. Taigi dėl šios priežasties aš manau, kad ir svarbu pastarstyti šį klausimą ir aš manau, kad reiktų uh, iki 16 metų, vieneriais metais pratesti galutinį terminą, tokiu būdu galėtumėme apsaugoti vartotojus ir ūkio subjektus. Tokiu būdu taip pat galėtumėme ir toliau rūpintis deramai žmonių sveikata ir gautumėme pakankamai laiko sukurti geriausiai praktiką šioje srityje. Tačiau galioja atitinkamas draudimas, yra ir atsarginių dalių problema. Turime informuoti tiekėjus apie tokių teisės aktų įsigaliojimą. Po 16 metų pabaigos nikelis ir kadmis uh, Mm, nebus laisvai teikiamas į ES rinką. Taigi mes laukime dabar naujos direktyvos. Taip pat reikia pasirūpinti ir gypsidabriu. Taip pat yra problema dėl gypsidabrio. sagos formos elementuose. Tokiuose produktuose gypsidabrio yra nemažai ir tai didelė, didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Uh, deleguotieji aktai. Čia yra tam tikrų nuostatų dėl deleguotojų aktų komisijos pasiūlyme. Europos parlamentui labai svarbu, kad Lisabonos sutarties nuostatų būtų laikomasi, taigi mes sveikiname komisijos pasiūlymą. Tačiau yra sričių, kur komisijos pasiūlymą reikia koreguoti ir mes pasikonsultuosime su teisininkais. Dažnai yra sudėtinga susitarti su taryba tokiais klausimais. Ir aš manau, kad aiškumo labui siūlyčiau, kad mūsų komitetas pateiktų savo nuomonę deleguotojų aktų klausimų ir aš tikiuosi, kad mūsų komiteto nariai galės tam pritarti. Taigi dar kartą aš kreipiuosi į, į jūsų prašymų, kad išlyga būtų pratesta iki 16 metų gruodžio 31 dienos. Taip pat reikia pagalvoti apie tai, kokią riziką sukelia kadmio baterijos. Ir aš manau, kad na, kompromisas yra neblogas ir vartotojams, ir ūkio subjektams. Ačiū. Dėkuoju kolegai. EPP. E Šešėlinį pranešėją Kukovič, prašau. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui ne tik už jo atliktą darbą, bet ir už tai, kad e, Šiame procese jisai konsultavosi su mumis. Sutinku su kai kuriais, nors ir ne su visais pranešėjo pateiktais pakeitimams pakeitimais. Mes savo frakcijoje turime toliau padiskutuoti, ieško, ieškojant, ieškant geriausių sprendimų, siekiant pasiekti uh, pusiausviros e, tarp ekonomi, ekonominių e, aplinkosaugos ir sveikatos e, interesų. Komisijos pasiūlymas numato, kad reikėtų baigti taikyti išlygą tik tai nikelio kadmio baterijoms, kurios naudojamas belaidžiuose elektros įrankiuose. Ir e, visas pasiūlymas susitelkė tik tai dėl, e, susitelkė tik ties ta problema, todėl poveikio į, m, įvertinimas irgi buvo skirtas tik tai e, tai problemai. O e, pranešėjas savo pranešime išplėtė taikymo srity ir įtraukė taip pat e, sagos formos elementus, kuriuose yra gyvsidabris. Iš tikrųjų, gyvsidabris e, gali kelti a, e, grėsmę žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, e, vaikų žaisluose labai dažnai vartojamas sagos formos elementai. Bet E, kai kalbame apie sagos formos elementus, poveikio vertinimo procedūros, kurios buvo atliktos dėl nikelio kadmio baterijų, nebuvo atliktos šiuo atveju. Aš e, paremčiau, kad reikia laiku pašalinti abi kenksmingas medžiagas. Bet tai turi būti daroma racionaliai e, tokių atliekų surinkimas ir perdirbimas turėtų būti matomas kaip nauja galimybė Europos Sąjungoje. Europoje turime surinkti, išlaikyti ir perdirbti tai, ką jau turime Europoje ir kurti tokius produktus, kurie saugotų aplinką ir skatintų mūsų ekonomiką. Aš taip pat norėčiau uh, paprašyti, kad e, jūs ir ateityje paremtumėte mūsų pakeitimus. Dėkuoju. E, socialdemokratų frakcijos šešėlinis pranešėjas Jorgensen. Priminsiu, apie ką mes kalbame. Kadmis yra labai pavojinga medžiaga. E, šitame reglamente REACH reglamente. Jis yra klasifikuojamas e, kaip didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. E, jis daro poveikį ir aplinkai, ir žmogaus sveikatai. E, kodėl 2006 į reglamentą neįtraukėme belaidžio elektros įrankių? Pagrindinė priežastis buvo, kad dauguma parlamento narių e, buvo pramonės įtikinta, kad neegzistavo tuomet jokių alternatyvų. E, žinoma, dabar mes matome, kad tai yra netiesa, galbūt ne šimtų procentų, bet yra ir kitų variantų, kurie galėtų konkuruoti su šiomis baterijomis. mums atrodo, kad šiuo reglamentu mes e, ne tik turime laukti, kol rinkos jėgos pakeis e, padėtį, tai tada kam iš viso tą reglamentą keisti. Kodėl mes teikiame tiesiekuros pasiūlymą? Todėl, kad mes norime šį procesą paspartinti, paskatinti. Esame tai pasilgę mm, e, kitose srityse ir e, sprendžiančią problemą turėtume elgtis taip pat. E, todėl turbūt nes, nenustepsite, kad aš nesutinku su pranešėjo pasiūlymu, kad reikia terminą nukelti iš 2015 metų pabaigos į 2016 pabaigą. Atvirkščiai, sakyčiau, kad reiktų jį partinti ir perkelti į 2014 metų pra, e, pabaigą. Bet kuriuo atveju vis tiek aš norėčiau padėkoti pranešėjui, jis pas, gerai pasidarbavo, e, sprendžiant įvairias e, problemas, taip pat sveikinu jūsų iniciatyvą įtraukti mm, sagos formos elementus turinčius gyvsidabrio. Tačiau e, dar kartą pasakysiu, kad nėra reikalo kadmio baterijoms taikoma išlyga pratesti iki 2017-ųjų. Ir būtent e, tikiuosi, kad kai pradėsime dėrybas, jūs paremsite šią nuomonę. Taip pat labai gerai, kad e, pranešėjas siūlo, kad visas baterijos su kadmiu ir e, baterijos turinčios gyvsidabrio ne tik po termino neturi būti pateikiamos į rinką, bet turi būti išimamos iš rinkos. Dėkui. Dėkoju ponui Jorgensonui. Karl Šliuter. E, Jums turbūt nepasisekė, kad aš čia dalyvauju, nes pereitą kartą aš dalyvavau dėrybose. Ir, e, ponė pirmininkė, ar negalėtume naują taisyklę nusistatyti? Kad gal komisija galėtų bausti valstybės nares e, nustatydama tam e, tikras baudas e, už e, nuostatų nesilaikymą ir įvesti taisyklę, kad komisija taip pat būtų baudžiama už savo įsipareigomų nevykdymą. Gal jų darbo užmokestis galėtų būti apkarpamas. Mes kalbame apie baterijas, kurias E, kurias e, sunku pašalinti iš rinkos, e, jos blaga, blogai veikia aplinką ir tokiu būdu neturėtų apskritai būti patekusias į rinką. Kitas dalykas, jau 2009 metais komisija turėjo pateikti pasiūlymą dėl pajėgumų ženklinimo ir to nepadarė. Su taryba vyko sunkas dėrybas, su komisija vyko sunkas dėrybas ir po ilgų dėrybų mes buvome susitarę, kad e, bus e, baterijos ženklinamos. kad e, baterijos bus ženklinimas pagal jų pajėgumą ir po tų ilgų diskusijų, nors ir buvo sustarimas, bet niekas nepasistumėjo. Dabar grįžtant prie aptariamojo pranešimo. 2006-aisiais, kai aš dėrėjusi šiuo klausimu, aš vienai e, rankoj laikiau vieną įrankį, kitoj kitą e, bevėlį įrankį. E, vieną iš jų varė nikelio kadmio bateriją, kitą nikelio metalo hybrido bateriją. Ir jau tada pastaroji buvo dvigubai veiksmingesnė negu nikelio kadmio. O tada lobistai pateikė mums įvairiausius gra, grafikus, e, įrodinėdami, kodėl neįmanoma nikelio kadmio baterijų, baterijų pakeisti. Profesionalai, profesionalų m, mm, asociacijos, pavyzdžiui, statybininkų asociacijos, m, jau tada mums aiškino, kad jie nenaudoja nikelio kadmio baterijų, o ličio jonų baterijas. Ir tai buvo 2006 metais. Tad nebuvo jokio reikalo laukti, laukti ir dar kartą laukti 2014. Visai neblogas pasiūlymas, nes visiškai nereikia laukti, antraip visiškai tos e, direktyvos nereikia. Tad e, reikia tą datą paankstinti. Bet kokiam įrankiui yra alternatyva, kuri ir geriau veikia, ir tausoja aplinką geriau. Kai kalbame apie kadmį ir gyvsidabrį, nereikia savęs apgaudinėti, negalima jo perdirbti. Reikia tiesiog e, išimti tas medžiagas visur. Galbūt šimto procentų surinkimas turi būti užtikrintas. Bet e, kadmį ir gyvsidabrį galima tik tai palaidoti savartynę nėra kitos išeities. Vadinasi, turime veikti kuo galima greičiau, nes kiekvieną papildomą mėnesį, kada jos patenka į rinką, mes prisidedame prie kadmio kalnų, kurie kelia pavojų busimoms kartoms. O alternatyvos yra daug veiksmingesnės. A, toliau visiškai sutinku su pranešėju dėl sagos formos elementų. Gerai, kad e, jie įtraukti į pasiūlymą. Ir reikia pasakyti, kad komisija yra atlikusi poveikio įvertinimą dėl sagos formų, e, formos elementų ir tas įvertinimas e, aiškiai sako, kad yra įmanoma jas pašalinti iš rinkos. Taigi, svarbiausias dalykas 11 straipsnio taik, taikymas, e, galios žymėjimas e, vienkartinėse baterijose ir taip pat datos klausimas. Tai e, aš manyčiau, kad turėtų būti vis tik dvi datos. E, viena data, kada jau nebegalima jų patekti į rinką ir kita, kada jos turi būti išimtos iš e, rinkos. Galbūt e, viena data, kada nebegalima teikti e, rinką ir kada jau nebegalite jų pardavinėti. Dėkuoju panui Sliuter, ponė Veslund. Ačiū. Tiesą sakant, 2006-aisiais e, čia su mumis buvo ir daugiau kolegų ir nikelio kadmio baterijų problema belaidžiuose elektros įrankiuose buvo svarstoma. Dabar jau 2012 teigiamieji. Ir Švedijos rinkos gana didelė dalis dabar naudoja e, tokias e, baterijas, kuriuose kadmio nėra. E, tokias baterijas egzistuoja, jos yra konkurencingos ir žinoma turime palaipsniui išiminėti nikelio kadmio baterijas ir daryti tai, kuo galima greičiau. Turėjome tai pradėti daryti jau prieš šešis metus, bet e, veikime kuo galima greičiau dabar. Kalbant apie segos formos elementus, aš suprantu, kad komisija atliko studiją, kuri parodė, kad yra ekonominės, technologinės galimybės jas pakeisti. Na, o kalbant apie gyvsidabrį, parlamentas ir uh, ES apskritai užėmė labai griežtą e, poziciją tarptautiniu mastu, siekiant e, palaipsniui išimti gyvsidabrį dėl to, kad jis yra labai toksiškas. E, tad visiškai neaišku, dėl ko reikia toms sagos formos baterijoms daryti išimtis. Studijos aiškiai rodo, kad įmanoma jas išimti ir turime nebejodami taip ir elgtis. Dėkui. Sofija Okonė. Merkijo Konį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti puikiai atliktą kolegos Panajotovo darbą. Pranešimą dėl direktyvos pakeitimo, nes labai svarbu, kad mes priverstumėme piliečius keisti įpročius numatydami galimybę rinktis litį, litį vietoj kadmio ir nikelio. Aš manau, kad pranešėjas labai teisingai įvertino ir subalansavo situaciją, nes kalbant apie planetos išsaugojimą, uh, tai yra na, baziniai dalykai, jis šalia to dar įvertino ir ekonominius aspektus, kurie atsižvelgiant į situaciją irgi yra aktualūs. Pavyzdžiui, jis įvertino, kad dviems metams reiktų pratesti terminą tam, kad rinka gautų pakankamai laiko ir piliečiai galėtų prisitaikyti. Ir aš manau, kad tai yra labai puiku, o aš norėčiau uh, pasiūlyti panalizuoti mintį siekti dar daugiau ketvirtoje konstituojamoje dalyje ir konkrečiai pirmajame straipsnėje, kur kalbama apie terminus 31 gruodžio 2016 metai, galbūt būtų galima pratesti tą terminą dėl paprastų priežasčių. Dabar yra piliečių valstybių narių, kur perkamoji gale yra iš tiesų kur kas e, mažesnė nei mano ir jūsų, ponė Šlyteri, šalyje. Ličio baterijos, ličio akumuliatoriai kainuoja daugiau nei nikelio kadmio baterijos. Ir aš manau, kad dėl to būtų galbūt įdomu įvertinti, kokį ekonominį poveikį piliečiams tai turės ir tiesiog iš solidarumo, kai jų ekonominė situacija neleidžia kol kas rinktis tų baterijų, pratesti tą terminą. Ir per tą laiką lytis geriau įsitvirtins rinkoje. E, kitas dalykas susijęs su šeštu šešto straipsnio trečiuoju punktu Ten yra siūloma, kad kalbant apie įrenginius, kurie e, turi nikelio kadmio baterijas, kad visa įranga yra, būtų keičiama. Man atrodo, kad tai nėra labai racionalu, kai, būt, kai galima būtų tiesiog pasiūlyti pakeisti tik bateriją arba akumuliatorių, ne visą įrenginį. Tokiu būdu mes išvengtumėme papildomų atliekų, papildomų perdirbimo apkrovų. Taigi tiesiog e, galime reikalauti, kad būtų keičiama tik baterija ar, ar akumuliatorius, o ne visas įrenginys. Tai štai ką aš norėčiau pasiūlyti pranešėjui, turint omenyje, kad e, kaip ir jūs, taip ir aš Norime, kad mūsų ištekliai būtų kuo galima geriau tvarkomi ir kad gyvenimo kokybė būtų kuo geresnė, e, vertinant tokius produktus kaip litis. Litis yra kur kas veikesnis nei e, nikelis ir kadmis, bet kol kas dėl ekonominės situacijos iš solidarumo tiems piliečiams, kurie dar neįperka tokių baterijų, turėtumėme tą terminą pratesti. Dėkuoju. Dėkuoju. Karlis Šlitė nori dar kalbėti, tai žodis jums. Taip, na, tai nėra labai jau tikinantis argumentas. Jeigu pagalvosite, 90 procentų visų graštų ir grėžimo renginių parduodamų Europoje naudojami mažiau negu pusvalandį. Tik tiek yra jų aktyvus darbo laikas, tad iš esmės gal reikėtų pasidalinti su kaimynu. Jeigu yra namas, tai gal reikėtų turėti tokį vieną įrenginį visiems namo gyventojams ir visi galėtų jo naudotis ir nereikėtų čia kiekvienai šeimai turėti savo įrenginio. Ir tos, kurios uždirba mažiau, galėtų tuomet nešvaistyti pinigų, pirkdamos savo įrenginį. Aš manau, tai ekonomiškai būtų labai protinga nes vidutiniškai per visą naudojimo laiką tokie renginiai naudojami pusvalandį. Man atrodo, kad geriau, jeigu negalite įpirkti kažkokiu tai renginiu ar įrankiu, tai pasidalinti su kaimynu. Nereikia visiems pirkti toksiškų produktų. Na, aš nesikraustysiu tikrai daugia būti jau vien dėl to, kad galėtume bateriją sutaupyti. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na ir ar, ar mūsų atlyginimai bus mažinami ar ne, tai pažiūrėsim dar, jeigu taip ir bus, dėl kokių priežasčių tai turėtų būti daroma. Dabar dėl pranešėjo pranešimo projekto pasisakysiu ir po to atsakysiu į pono Karlo Šliterio klausimą. Iš esmės norėtume pasveikinti pranešėją, parengus gerą pranešimą, jisai iš esmės e, remia komisijos pasiūlymą, net ir tais klausimais, kurie yra susiję su komitologija, deleguotais įsigyvendinimo aktais, dvigubų teisinių pagrindų, kuris mūsų nuomonė yra būtinas tam, kad e, parodytume, kad baterijų direktyva pati buvo paremta e, dviem teisiniais pagrindais, vienas buvo aplinkosauginis, kitas rinkos srities. Ir šis pasiūlymas yra ambicingesnis mažų mažiausiai vienu aspektu, tai yra sagos formos elementų įtraukimas, kuriuose yra naudojamas gyvsidabris. Ir čia pranešime labai teisingai yra sakoma, kad yra atliktas komisijos tyrimas, kuris buvo paskelbtas po to, kai mes jau pateikėme savo pasiūlymą. Tai nėra pilnas e, poveikio vertinimas, bet labai arti to. Tad reikėtų tai atsižvelgti. Na be abejo, jeigu parlamentas pritars jūsų pasiūlymui, mes turėsime pas save viduje apsitarti, kaip mums reikės toliau elgtis dėl pasiūlymo. O kur jūsų pasiūlymas yra mažiau ambicingas, tai yra dėl datos. Užuot numačius 2015 metus, siūlote nukelti terminą vieneriais metais. Mes manome, kad remiantis mūsų poveikio vertinimu, 2015 metai vis tik yra pati geriausia data. Ir mūsų kolegos taryboje linksta į ilgesnį vis tik tai laikotarpį, tad, na, matysime, kaip čia viskas pakreips. Ir vienu atveju jūsų pasiūlymas yra išsamesnis negu mūsiškis, tai yra dėl esamų atsarginių dalių išėmimo iš rinkos. Komisijos pasiūlyme labai konkrečiai apie tai nekalbam, nes mes daugiau kalbame apie pateikimą į rinką nes į rinką yra teikiama keliariais etapais, o jūs čia išsamiau šiek tiek kalbate ir reikalaujate, kad visi, visos atsargos būtų išimtos iš rinkos suėjus numatytai datai. Taigi jūsų pranešime yra tokių detalių, kurios turėtų būti aptartos pas mus viduje, pavyzdžiui, sagos formos elementų, įtraukimas taip pat, e, bet kitus su kitais dalykais mes sutinkame, tai yra komitologijos procedūros ir, ir kitos, bet čia, manau, dar, dar taip pat reikės padiskutuoti. Labai trumpai dėl tų dviejų dalykų, kuriuos pabrėžė Karlas Šliteris. Mes girdime panašius komentarus, kaip kad girdėjome kai diskutavome ankstesnis kartais apie 11 straipsnį. Jeigu pažiūrėtume į direktyvos tekstą, tai pamatytume, iš kur čia kyla problema. Direktyvos tekstas nėra labai konkretus. Ten sakoma, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad gamintojai sukurtų tokius įrenginius, kur baterijos ir akumuliatoriai galėtų būti išimami. Ten nėra įvardyjama, kas turėtų juos išimti. Čia tiesiog kalbame apie gamintojus, bet nėra įvardyjama, kad tas baterijas ir akumuliatorius išimti turi galėti vartotojai. Tad mes šitą e, klausimą svarstėme techninėme e, posėdėje su valstybėmis narėmis, bet ir paaiškėjo, kad kad kyla klausimų, bet mes parengėme dažnai užduodamų klausimų dokumentą, kur viską ir išaiškiname. Na, manau, čia nereikėtų leistis į dialogą. Toj baigsiu, sako kalbėtojas. Taigi mes dar viską panagrinėsime ir pasistengsime užtikrinti, kad šitas klausimas būtų paaiškintas tame mano minėtame dažnai užduodamų klausimų dokumente, nes mes jau tai esame aptarę su valstybių narių atstovais. Ir kitas dalykas, tai pajėgumų įvardyjimas etiketėse, jų žymėjimas. Jūs žinote, kad yra reglamentas, kuris reglamentuoja pajėgumų žymėjimą pakraunamoms baterijoms, Jis buvo patvirtintas 2010 metais ir turi būti taikomas nuo 2012 metų gegužės mėnesio. Paaiškėjo, kad iš techninės pusės daug sunkiau yra e, numatyti panašias nuostatas ir gyveninti jas nepakraunamoms baterijoms. Tad mes dabar ieškom standartų, kurio, kurie tiktų visokioms baterijoms. Tačiau esu paaiškėjo, kad tas klausimas yra daug sudėtingesnis, negu kad mes manėme iš pradžių. Taigi dabar sunkumų kelia būtent tos nepakraunamos nešiojamos baterijos. Pakraunamos nešiojamos baterijos, ten viskas yra tvarkoj, ten jau ta žymėjimas yra numatytas ir, ir nuostatos įgyvendinamos. Dėkui. Toliau žodį suteiksiu pranešėjų dar kartelį. Dėkuoju. Tikrai norėčiau dar pasisakyti, pirmininkė. Diskusijos buvo labai įdomios. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie kalbėjo. O aš dabar pabandysiu atsakyti į keletą užduotų klausimų. Visų pirma, ponia Kukovič. Dėkoju Jums už Jūsų labai naudingus komentarus dėl gyvsidabrio. Jau yra rezultatų. Ir aš manau, kad bendra tendencija yra tokia, kad gyvsidabrio ateityje baterijose liks vis mažiau. 2013 metai bus turbūt lemtingi. jais vyks labai aktyvios diskusijos debatai dėl to. Manau, dabar atėjo laikas išspręsti didžiausias problemas ir norėčiau pakalbėti apie tai, ką minėjo ponas Šliteris. Jis iškėlė ypatingai svarbių klausimų ir aš visiškai sutinku su jo nuomonė. Tačiau aš kalbėjau su gamintojais, su vartotojais, su tyrėjais, mokslinio tyrimo instituto atstovais. Ir pamačiau, kad kadmis turi būti naudojamas fotovoltaniniuose renginiuose. Tai yra viena iš pagrindinių žaliavų. Ir vis tik tai ne, ne vien kadmis, nikelis taip pat turi savų trūkumų. Tad reikia dar laiko. Visų pirma, perdirbimo technologijos nėra parengtos iki galo. Ir tos baterijos, kurios keistų nikelio kadmio baterijas, dar yra pakankamai brangios. Dar nėra rasta būdų, kaip jas gaminti mažesniais kaštais. Be to, dar ir krizė nesibaigė. Tad aš iš tiesų labai giliai ir daug apie tai galvojau. Jeigu mes numatytume ar vestume draudimą apskritai tokiams baterijoms, tai įmonės prarastų milijardus, nes jos dar nėra iki galo pasirengusios gaminti naujasis baterijas. Taigi, Jeigu turėtume pasirinkimą, ar numatyti 2020 metus, ar dabar, kada įvesti tą draudimą, tai aš siūlyčiau kompromisą, tarkime, 2016 tam, kad gamintojai galėtų pasirengti, pasiruošti. Ir tada tiesiog numatytume, kad 2016 metai būtų tas galutinis terminas. Ta aš dabar ir siūlau. Kitiems kolegoms taip pat noriu padėkoti už jūsų indėlį. Jūs minėjote tam tikras problemas apie susijusias su lyčio e, baterijomis, kad jos yra brangios, kad jas sunku pakrauti ir esant specifinėms sąlygoms jos netgi gali susprogti. Tai yra ir tokių, to, tokia rizika. Ir, kaip sakiau, jos dar gerokai per brangios. Tad aš todėl esu labai dėkingas, kad daugelį rytų Europos vietų Aš džiaugiuosi, kad jūs suprantate, kad kai kuriuose rytų Europos vietose bus tikras kainų šokas, jeigu mes visiškai uždraustume kadmio baterijas. Kainos e, baterijų išauktų tris ar net keturis kartus. Taip pat noriu padėkoti ir komisijai. Jūs tikrai taikote teisingą principą, teisingai supratote mano pranešimo tikslą ir Dėkoju visiems. Aišku, dar yra daug aptarti ir tas diskusijas mes tikrai tęsime ateityje. Dėkui. Dėkoju. Jūs minėjote Jūri komiteto nuomonę. Na, galime paprašyti jų parengti nuomonę. Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 5 dienos, o sausio 23 dieną vyks diskusijos komitete. Vasario mėnesį 19 dieną vyks balsavimas dėl jūsų pranešimo ir esu beveik tikras, kad plenarnėje sesijoje dėl jo balsuosime balandžio mėnesį kitais metais. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 17 punktas. Aš esu pats pranešėjas. Čia kalbame apie keletą direktyvų. Vadinamasis pusryčių direktyvas kuriuose yra kalbama apie cukrų, apie džemus, taip pat kondensuotą pieną, pieno miltelius. Pap, paprastai, beveik tą patį matome ant langų dabar, mūsų langai yra aptaškyti pienu, bet tai yra labai tikslingas komisijos pasiūlymas, skirtas užtikrinti kad dešimties metų senumo reglamentai būtų atnaujinti. Tam siūloma pasitelkti deleguotusius aktus, nesvarbiausiams aspektams, o įgyvendinimo aktus ragnama pasirinkti kitiems aspektams. Taip pat yra ir techninių elementų, kuriuos reikia atnaujinti nedelsiant, atsižvelgiant į pokyčius rinkoje ir gamyboje. Komisijos pasiūlymai yra toliau atnaujinti e, esamas e, nuostatas dėl maisto produktų, o ten, kurios buvo neseniai atnaujintos, palikti esamas Taigi mums reikia dabar žengti dar vieną žingsnelį pirmin, link komitologijos procedūros. Ir ypatingai parlamentas nelabai daug galių turėjo, kai buvo rengiamos tos pirmosios direktyvos. Dabargi viskas pasikeis. E, pieno miltelių, kondensuoto pieno e, direktyva turės būti atnaujinta taip pat ta, kuri reglamentuoja baltymų kiekį pieno produktuose ir visam tam galios turi būti perkeliamos kaip ir įgaliojimai. Ypač čia kalbu apie produktų apibrėžčių rengimą ir produktų aprašymus šiais, čia reikės taikyti įprasnę teisėkuros procedūrą, nedeleguotusius aktus. Ir taip pat bus keičiama vaisių sulčių direktyva. Bus peržiūrimos apibrieštys. Ir čia taip pat galios buvo šiek tiek perskirstytos. Buvo pateikta nemažai pakeitimų dėl galių perdavimo, e, kalbant apie neesminius direktyvų elementus. Ir pavyzdžiui, kalbant apie vaisių sulčių direktyvą, ten buvo perkeltos ir suteiktos galios komisija. Aš manau, kad reikėtų jas dar kartą peržiūrėti ir parlamentui, parlamentui ir tarybai reikėtų numatyti prievolę įvertinti tokį galių perskirstimą. Mano pranešime ir kalbama apie tai, apie tokį galiojimų dalinį keitimą. Toks trumpas pristatymas vadinamųjų pusičių direktyvų. Ir žodis suteiksiu tiems, kurie paprašė jo. Pone. Okony. Pone pirmininkė, jūs rengėte gan techninio pobūdžio tekstą, bet labai svarbu, nes čia kalbame apie tai, kaip teisės aktai evoliucionuos ateityje, kalbant apie įvairias temas - kavos ekstraktus, cikorijų ekstraktus, kakavą, šokoladą, jų produktus, marmeladą, pieno produktus e, ir taip toliau. Kaip jūs sakėte, reikia žengti žingsnį pirmin ir apibrieštys ir tokių produktų savybės, ypatumai yra svarbiausi elementai bazinėme tekste ir mes čia neturėtume deleguoti įgaliojimų, mes turime suvaidinti savo kaip um, teisės aktų leidėjo vaidmenį, gal kartu su taryba. Tai yra aktualūs klausimai, tačiau tai nėra labai skubus klausimai, dėl to reikia abiems teisės aktų leidybos institucijoms dirbti. Negalime už, užverst, užverti durų inovacijoms, teisės aktų modernizavimui, tačiau negalime destabilizuoti juridinės situacijos. Nes turiu pasakyti, kad labai nukenčiama yra nuo tokios situacijos, kai nėra teisinio aiškumo, kai nėra aišku, kaip evoliucio, evoliucionuos e, susiję teisės aktai. Taigi, apibendrindama norėčiau pasveikinti pranešėją dėl jo pozicijos išsakytos pranešime. Kalba, žinoma, eina apie techninius dalykus, tarp institucinius klausimus apie įstatymų atnaujinimą ir suderinimą su Lisabono sutartimi, tačiau kalba eina ir apie tokius dalykus, kurie turi įtakos kasdieniam piliečių gyvenimui. Taigi dėkoju pranešėjai ir mielai dalyvausiu tolesnėse diskusijose ir dvišalėse diskusijose. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Kitas kalbėtojas yra šešėlinė pranešėja liberalams. Vite Raimers. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad iš pirmo žvilgsnio visuomet neramina, kai kalba eina apie techninius pranešimus, tačiau jeigu viską reikia suderinti tiesiog su Lisabono sutartimi, tuomet verta to imtis, nes verta pamastyti apie tai, kaip sprendimų prieimimo įgaliojimai uh, turėtų būti paskirstomi teisės aktų leidėjams ar komisijai. Ir taip pat, kur prasideda subsidiarumas, nes būtent dabar piliečiai vis labiau abejoja dėl ES ir mums tenka įrodyti, kad ES artėja prie piliečių ir todėl mes turime pasirūpinti, kad visos direktyvos ir teisės aktai leistų patiems piliečiams apsispręsti. Jeigu pamastytumėme apie tai, kiek komisija turėtų turėti įgaliojimų, ar turėtų būti įtraukia, įtraukiamos e, besikeičiančios savybės ir panašiai, ar čia kalbame apie tuos teisės aktus, kurie galioja jau kurį laiką, tai yra direktyvos, kurios jau seniai veikia. Ir mums teko keisti tam tikrus ypatumus. Taigi turime išsiaiškinti, kaip dažnai, kodėl e, tos savybės ir apibrieštys buvo keičiamos, ar tai dėl bendro scenarijaus, ar tiesiog e, tie dalykai natūraliai vyko Europoje. Taigi mes turime užduoti tuos klausimus, kad galėtumėme išsiaiškinti, kokios galimybės yra keisti tas savybės, ypatumus ir kaip to turi daryti komisija ar parlamentas. E, Pane Mekeiven, ar tai gali turėti padarinių? Aš prisimenu, prieš dvi kadencijas mes kovojome dėl šokolado apibriešties. Kas yra šokoladas? Techninis komisijos pasiūlymas buvo toks, kad šokoladas, kuris gaminamas ES, kuria daugiau pieno, negalėtų būti vadinama šokoladu. Ir ten buvo daug e, diskusijų, uh, netgi tartautinėje spaudoje apie tai buvo daug kalbama, iš Ganos gamintojai buvo atvykę ir panašiai. Ir tikrai buvo didžiulis mūšis dėl to, taigi atrodo tai labai techniškas ir biurokratiškas klausimas, e, kai vertiname pranešimus, bet e, tai gali būti gan aktualu žmonėms. Tai nemanau, kad reikia deleguoti tuos dalykus, nes čia yra jautru, tai yra nacionalinės tradicijos, tai nėra tai techninis klausimas. Vienas dalykas kurį kurio norėjau paklausti, dėl džemo. Ką galima įdėti į džemą? Kas sudaro džemą? Kokie yra ingredientai? Galbūt ingredientus galime komisijai patikėti, nes yra norinčių jau viskio įdėti į džemą. Tai iš principo savybių džemo nepakeičia, bet gal tokį vietos matmenį įveda, taigi yra tam tikrų dalykų. Ir jūs, pirmininkė, antrąjį priedą išbraukėte iš komisijos pasiūlymo. Aš manau, kad tai turės įtakos antrajam, antrajam priedui, aš kaip ir pasikliauju jūsų išmintimi, tačiau galbūt būtų galima surasti kompromisą, nes žmonėms rūpi maisto produktų kokybė, jie nenori kažko tai, kažkokių tai ingredientų išimti iš džemo, nes tai yra susijęs su kokybė. Nežinau, kokia būtų jūsų nuomonė, galbūt galėtume apie tai pasikalbėti, bet tai yra svarbus pranešimas, nors tai yra paskutinis e, darbo tvarkės punktas ir nedaug kolegų jau liko diskusijose. Ačiū Linda Makeven. Aš buvau atsakingas už pranešimą ir taip pat esu pranešėjas. Ir dabar dar, kaip pranešėjas, žodį suteiksiu komisijai ir tada apibendrinsime diskusijas. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už parengtą pranešimą. Žinoma, mes giname tą poziciją, kuri išdėstyta mūsų pasiūlyme, būtent, kad naudojami būtų gyvendinimo ir deleguotieji aktai, teisės aktai, keičiant parametrus. Jūsų pranešime ir jūsų žanginėme žodyje yra daroma nuoroda ir į vaisių sulčių direktyvą, tačiau norėčiau priminti, kad vaisių sulčių direktyvoje yra priedas su apibrieštimis, kas yra nektaras, kas yra vaisių sultis, ir taip pat Ar sulčių gėrimas ir taip pat yra parametrai, numatoma, kad parametrai gali būti keičiami deleguojant, aktus, deleguojant įgaliojimus komisijai. O dabar visi parametrai yra išdėstomi tame pačiame priedė. Ir tiesiog įdomu, kiek mes galime vėliau, galėsime vėliau mokesčių mokėtojams įrodyti, kad gan brangi įprasnė teisėkuros procedūra reikalinga keičiant tokius dalykus kaip e, cukraus kiekį kondensuotame piene ar, pavyzdžiui, skystaus pektino kiekį ten džeme ir taip toliau. Taigi turime tiesiog išsiaiškinti, ar vertinga būtų tokia sudėtinga teisėkros procedūra trunkanti kelis metus ir gal net net tiek svarbu šio ilgis ir trukmė, bet kaštai patys. Ar tikrai to reikia, kad šiek tiek pakoreguotumėme techninius parametrus? Dėkoju. Ähm, Ačiū. Pone Raime, ar man atrodo irgi jums uždavė klausimą? Gal galėtumėte jį atsakyti? Nes neatsakėte. Dėl apibriešių tas klausimas buvo. Ar komisija jau yra įsitraukusi? Ir jeigu taip, tai kaip dažnai tai nutinka ir pastaraisiais metais kokių pasitaikė incidentų. Tokį klausimą jį uždavė, gal galėtumėte atsakyti. Dėl apibrėžčių viskas priklauso nuo to, ar į apibrėžtį įtraukiami ir parametrai man atrodo, kartą gal buvo pakeitimas dėl apibrieščių, tačiau dėl parametrų, tai žinoma, daug kas keičiasi greičiau, priklausomai nuo techninių dalykų ir tartutinių mastų. Ir bet kuriuo atveju tai, kas buvo anksčiau, nebūtinai vyks ir ateityje. Techniniai poslinkiai yra labai greiti. Viskas techninėje plotmėje keičiasi greitai dėl dėl to reikia skubiai galėti keisti parametrus, kai tą reikia padaryti iš tiesų gan, gan greitai. Dar kartą užduosiu klausimą. Ar anksčiau buvo keičiami parametrai? Kodėl tai buvo daroma? Jeigu kalbate apie tą apie tai, kad mes neturime dažnai keisti tų parametrų, jūs esate teisus, bet aš pasitikslinsiu, kiek ten buvo tokių keitimų. Dabar taip iškart negaliu pasakyti, bet taip tiesa, dažnai nėra keičiami parametrai. Taigi galbūt laikas šiandien svarbiausias veiksnys. Problema ta, kad procedūra yra gan brangi tam, kad pakeistum techninį parametrą. Ir tai irgi užtrunka ilgai. Ačiū. Aš manau, kad e, supratome jūsų mintį, galbūt jūs galėsite konkrečiau dar pasakyti, kiek dažnai buvo keičiami parametrai, nes mes turime tuos dalykus e, įrody, parodyti mokesčių mokėtojams, pažiūrėti, kad, kas buvo anksčiau, komisija galės pateikti daugiau informacijos, taigi ačiū už pasisakymus. Taip pat buvo ponios Mikeivin klausimas dėl mikstūrų. Tai yra labai jautrus klausimas. Panašu, kad tai pateks į laikraščių pirmosius puslapius, jeigu tinkamai neišspręsime tos problemos. Vis vizuokite, kokios galėtų būti antraštis. Mes norime būti ryštingi, norime pasirūpinti, kad mūsų įgytos pagal Lisabono sutartį teisės būtų naudojamos. Nenorime, aišku, išdidinti kaštų per tokius techninius e, teisės aktus, bet norime, kad apibriežtys techninės savybės būtų traktuojamos teisingai. Mes norime irgi čia šiek tiek kontroliuoti situaciją, žiūrėsime, kokios vyks diskusijos, bet jeigu reikia kažką pakoreguoti, reikia, viskas, reikia kad viskas vyktų pagal savo nusutartį. Tai yra faktiškai dabar mūsų Biblija. Šešėliniai pranešėjai. Susitiks, mes su jais pasikalbėsime, pakeitimų patikimo terminas, gruodžio 5 diena, 23 sausio mes aptarsime šį klausimą dar kartą komitete. O vasario 19 dieną balsuosime dėl pranešimo ir tada jisai pateks į balandžio mėnesio plenarinę sesiją. Ir tuo baigiame šiandienos posėdį. Rytoj susitiksime lygiai 10 ryto. Ponas Dansert iš cheminių medžiagų agentūros pas mus atvyks. Visi laukiami tame susitikime. Prašau darbuotojų paraginti visus atvykti į posėdį. Linkiu gerą vakarą. Iki rydienos. Iki. Ir dar šiltai norėčiau pasveikinti, iš ryt minėjau, bet dar kartą pakartosiu, aštuonis žurnalistus, kurie atvyko ponios Hibner kvietimu. Taigi sveiki atvykę į komitetą. Tikiuosi, kad e, spėjote susidaryti įspūdį apie mūsų darbą, atėjote į diskusijų pabaigą, bet bet kuriuo atveju sveiki atvykę. Ačiū, kad atėjote.